Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie bitten, Platz. Labas rytas, ponios ir ponai. Norėčiau pakviesti visus susėsti į savo vietas. Noriu pasveikinti minės kolegų susirinkusių į plenarinių posėdžių salę šį rytą. sveiki susirinkę į mūsų ankstyvą reitinį posėdį, taip pat kreipiuosi į tarybos ir komisijos atstovus.